ir lyčių lygybės komiteto nare. Ar yra pastabų? Patvirtinta. Vengrijos institucijos prašo panaikinti pono Tomas Deutsch imunitetą pagal šeštos taisyklės trečiąją dalį. Šis prašymas bus perduotas Teisės reikalų komitetui kaip atsakingam komitetui. Pona Alvarės man pranešė raštu, kad ji paskirta